tik e, kažkokios paskutinę minutę suderintos priemonės tarp valstybių narių. Taip pat reikia ir daugiau teisingumo. Ir čia mes e, matome aiškias paskatas valstybėms narėms, e, kurios sprendžia klausimus įvardytus Šengeno vertinimuose. Negalime, žinoma, visų problemų išspręsti vienu metu, reikia nusistatyti prioritetus. Ir tai bus labai svarbus žingsnis didinant mūsų sienų saugumą. Dėkoju ponui Koelio. Dabar ponas Niedermüller iš SND frakcijos. Vieną minutę. Nors mes žinome, kad populistinės vyriausybės nuolat e, Mm, tai neigia, tačiau akivaizdu, kad vienas svarbiausių Europos migracijos politikos aspektų yra išorės sienų apsauga. Ir šiandien mes kaip tik ir diskutuojame, kaip numatyti finansavimą šiam tikslui. Akivaizdu, kad valstybės narės ne visada sugeba vienos susitvarkyti su migracijos iššūkiais. Todėl reikia ES finansavimo, reikia, kad lėšos būtų nukreiptos į atskiras valstybės narės. Tačiau reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad migracijos politika negali būti perkelta į trečiasias šalis. Netokia yra šio fondo paskirtis. ES migracijos politika tikrai turi būti europinė politika. Ir sienų apsauga nėra tas pats, kaip didelis gražinamų asmenų skaičius arba stovyklose trečiosios šalise laikomi žmonės. Mes Siekime padėti valstybėms narėms ir prisidėti prie sienų apsaugos. Ačiū, ponui Nidermiurui. Dabar EKR frakcijos vardu Anders Vistisen vieną minutę. Baisus teroristiniai išpoliai ir neteisėta masinė imigracija į ES parodė, kad veiksmingos kontrolės prie išorės sienų pažadai iš tikrųjų nebuvo vykdomi sukūrus Šengeno erdvę. Mes norime pakeisti situaciją, ją ištaisyti. Todėl džiaugiamės pasiūlymu, tačiau apgailę staujame, kad ES e, susidarė dauguma, kuri viską nukreipė kita kryptimi, nei norėjo Europos komisija. Buvo nukrypta nuo išorės sienų kontrolės saugumo aspektų ir pereita prie kitų dalykų. Taigi EKR frakcija negali tiesiog tyliai stebėti, kaip Europos parlamentas nukreipia viską kitokią kryptimį. Todėl tikimės, kad taryba ir komisija vėl ištaisys situaciją ir grįž prie pradinio pasiūlymo. Ačiū. Ačiū ponui Vistisen. Dabar Marija Kristin Veržyje iš GUE frakcijos vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai, kuri tikrai įdėjo daug darbo, kad e, šie, šie fondai būtų priimtini. Tačiau reikėtų pasakyti, kad išorės sienų valdymas iš tikrųjų yra tiesiog e, dar viena priemonė ir, ir, ir yra nauji pinigai, yra didinamas biudžetas, taip pat e, dar e, pridedame Frontexo biudžetą 12 milijardų ir taip susidaro maždaug 12 procentų ES biudžeto. Ir iš tikrųjų, kai ką parlamentas ir taryba jau patvirtino. Taip pat yra numatomos lėšos infrastruktūrai, taip pat Yra numatoma ir skirti pareigūnus trečiasis šalis. Ir didelė naujiena yra ta, kad e, yra numatomas finansavimas trečiosiam šalims, taip pat sienų apsauga yra perkeliama į išorę. Na, reikėtų pasakyti, kad e, maždaug 60 procentų lėšų bus skirta valstybėms narėms, bet mums tada kyla klausimas, kurgi čia yra Europos politika. Ačiū poniai Veržyje. Nematau pono Batten iš e NF frakcijos, todėl suteiksiu žodį ponui Lopės Agijar. Vieną minutę. Komisijos narė Avramopulos e, šiame Europos parlamento posėdėje mes e, remiame prieglopščio ir migracijos fondą, taip pat vidaus saugumo fondą, taip pat pritarėme ir šiam e, integruotos sienų valdymo fondui. E, tai yra fondas skirtas saugoti išorės sienas ir taip pat paremti vizų politiką. Tai padės padidinti saugumą išsaugant didžiausią ES e, vertybę, privalumą, tą, ką labiausiai vertina Europos piliečiai, tai yra judėjimo laisvė. Mes didiname numatomas lėšas, jos yra didinamos penkis kartus ir tai duos naudos ES piliečiams, nes jie žinos, kad e, sustiprės solidarumas tvarkant išorės sienas. Tačiau noriu pakartoti, kad neteisinga, jog taip akcentuojama išorės sienų stiprinimas. Tuo tarpu, kai mm, dėlsėme ir nesuformuojame bendro požiūrio į migraciją, būtent čia bus vertinama ES moralinė vertė. Grazie, prezidente, grazie, komisario. Pone Kengė, ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijai. E, Šengeno erdvė yra vienas didžiausių pasiekimų ir akivaizdžiausias Europos integracijos rezultatas. Ir tinkamas tos vidaus erdvės be sienų veikimas turėtų būti neatsiejamas nuo didesnio saugumo, o tam reikia bendrų priemonių Mm, kertant sieną reikia patikrinimų prie išorės sienų ir bendros visų politikos. Ir dėl šios priemonės, patvirtindama šią priemonę, ES dar labiau prieartėja prie e, išorės sienų bendro ir integruoto valdymo, bet tuo pačiu metu yra užtikrinamas laisvas žmonių judėjimas visoje erdvėje, laikantis ES E, teisės aktų ir tarptautinių reikalavimų. Vien tai labai svarbus aspektas yra teisų ir laisvių apsauga ir šis fondas turi būti įgyvendinamas gerbent e, visas laisvės ir teisės, reikia laikytis negražinimo principo, taip pat ir e, tarptautinės apsaugos principų. Dėkoju ponė Kiengi. Mm, Spon, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą pasisakys vienas žmogus, Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. Mm, dėl šio pranešimo norėčiau akcentuoti, kad e, tų migrantų centrų klausimas yra labai svarbus. Iš tikrųjų, Morijo e, migrantų centras ir Samos migrantų centras jau viršijo savo galimybės. Nors ir tiems centrams skirta daug ES lėšų, vis dėlto reikia ir e, kontrolės, nes ir toliau yra sukčiaujama. Norėčiau pono Avramopulos paklausti apie sienų apsaugą Epirose prie Graikijos ir Albanijos sienų, kur dirba ir Frontex. Bet dėje Daug asmenų kerta sieną neteisėtai iš Albanijos, jau užplūsta mūsų kaimelius. Turi būti įrengtos e, e, kameros su šilumos jutikliais, taip infraraudonųjų spindulių kameros, taip pat turi būti bendradarbiaujama ir su muitinė. Dėkoju ponui Marijas, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Avramopulus, kad jis užbaigtų diskusiją. Thank you for uh, this uh, Ačiū už šias įdomias, bet gan vėlyvas diskusijas. Dėl ateities finansinės priemonės sienų valdymui ir vizui pagalba teisę, tai kelionį siekiant taip pat užtikrinti Šengeno erdvės saugumą, tai atitinka ES piliečių rūpimus dalykus, tai vienas iš ES prioritetų, mes pademonstravome savo ryštą laikytis šitų prioritetų, užtikrinant pakankamą finansavimą šiai politikos ryčiai ir sukuriant finansavimo priemonę, kuri gali pasiekti tikslų. Ir aišku, aš esu pasirengęs toliau su jumis dirbti šio klausimu. Dėkui. Ačiū komisijos nariui. Baigiame diskusiją šią temą, balsuosime rytoj. Dabar periname prie paskutinio šios dienos darbo tvarkės klausimo. Vidos saugumo fondas, tai yra ponios Holmeier pranešimas. Žodis poniai Holmeier. Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narimėlį kolegos. Kai jau pasiekėme paskutinį darbo atvarkės klausimą prieš vidurnaktį. Tai yra vidaus saugumo fondo. Noriu padėkoti visiems kolegams, kurie dar liko e, salėje ir komisijos nariui, kuris e, e, pademonstravo ištvermę. Aš manau, kad ISF fondui tenka tikrai labai svarbus vaidmuo, turint omenyje terorizmo grėsmę, būtinybę kovoti su e, didelio masto organizuotų nusikalstamumu. E, Europoje akivaizdu, kad visi turime veiksmingiau tarpusai bendradarbiauti, optimaliau keistis informaciją, koordinuoti veiksmus tarpusavyje, e, turėti taip pat naujausią įsigijus e, techninę įrangą. Tam, kad galėtume atremti visus minėtus e, iššūkius, komisija pateikė pasiūlymą dėl naujojo reglamento. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra tinkamas pagrindas, siekiant pradėti darybą su valstybėmis narėmis. Parlamentas e, mėgino bendromis pastangomis ir užtikrinti uh, daugumos palaikymą dėl svarbiausių klausimų, pirmiausiai būtinybės stiprinti keitimąsi informaciją tarp baudžiamo persiekimo institucijų, taip pat dėl būtinybės stiprinti bedarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis bei vykdyti tarp valstybinius veiksmus tarp baudžiamo persiekimo institucijų, kovojant su tarp valstybiniu organizuotu nusikalstamumu, taip pat būtinybė stiprinti pajėgumus kovojant su nusikalstamumu, įskaitant terorizmą ir e, kibernetinius nusikaltimus, įtraukti institucijas, pilietinę visuomenę, įvykdomus projektus, tačiau turime konstatuoti su tam tikru nusivylimu, kad užtrunka pakankamai ilgai, kol valstybės narės pradeda įsisavinti tinkamas lėšas ir įgyvendinti atitinkamas programas. Manau, kad piliečiai iš mūsų tikisi, kad atsižvelgiant į E, saugumo užtikrinimo poreikį ir iššūkių, su kuriais susidurėme mastą. E, neleisime, kad tam tikri projektai sužlugtų prie valstybių e, sienų ir kad informacija nebūtų keičiamasi dėl tam tikrų nacionalinių ambicijų. Todėl užsimojame galbūt šiek tiek plačiau pageidaudami, kad taip pat būtų keičiamasi informacija ir tarp e, saugumo e, tarnybų, tarp slaptųjų tarnybų, nes atsižvelgiant į e, terorizmo grėsmę tikrai būtina gauti adekvačią informaciją iš nacionalinių slaptųjų tarnybų, sujungti jas su Europolu, kad būtų galima vertinti, analizuoti atitinkamus veiksmus ir e, kad galėtume geriau pasiruošti atremti šios iššūkius. Taigi būtina užtikrinti keitimas informacijų. Turiu pasakyti, kad e, galime pritarti privataus sektoriaus įtraukimui tik su ta sąlyga, kad e, privatus sektorius nebūtų išnaudojamas siekiant uh, palengvinti naštą viešajam sektoriu, o įtraukti jį tik tai būtiniausiais atvejais, pavyzdžiui, užtikrinant kibernetinį e, saugumą arba, tarkime, skatinant bendradarbiavimą su e, finansinėmis, e, finansinėmis institucijomis ir finansinių institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, turint omenyje, kad jos yra glaudžiai susijusios su privačiu sektoriumi, tačiau tikrai neperkeliant naštą nuo viešojo sektoriaus ant privataus sektoriaus e, pečių. Taip pat būtina sustiprinti ir e, bendarbiavimo su trečiosiamis šalimis, nes tik tokiu būdu galėsime veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ačiū. Ačiū poniai Holmeier, žodis komisijos nariui Avramovausai. Gerbimi kolegos, Komisija džiaugiasi, kad Europos parlamentas sparčiai dirbo ir parengė pranešimą apie vidaus saugumo fondą. Ačiū poniai Holmeier už įžanginį žodį. Aš e, jau vykusiose diskusijose atkreipiu dėmesį tam tikrus horizontalius klausimus, susijusios su fondais, e, tai yra lankstumas ir sinergija su visais kitais fondais. Aš tikiuosi, kad taryba greitai taip pat patvirtins savo dėrybinius įgaliojimus. Dabar išdėstysiu kai kurios e, klausimus, kurie kur yra konkrečiai susijęs su daug saugumo fondu. Pastaraisiais metais saugumo grėsmės sustiprėjo, tapo įvairesnės, e, tarp valstybinio pobūdžio, vis, vis labiau pobūdžio ir tai reiškia, kad valstybės narės pačios sienos nebegali veikti. E, piliečių gynimas nacionalinė kompetencija, bet ES atlieka reikšmingą vaidmenį padedama valstybėm narėm dėti savo pastangą. Saugumas išliks e, lemiamų klausimų ES ateinančiais e, metais. ES piliečiai teisė tai tikinasi ir iš ES, ir iš nacionalinių vyriausybių užtikrinti saugumą e, greitai besikeičiančiam ir netikram pasaulyje. Mums reikia pakankamų išteklių, kad galėtume vykdyti veiksmus vidaus saugumo srityje, laikydamasi savo politinio prioritetų ir, kaip sakiau, E, siekiant papildomumo su kitais ES fondais. E, todėl siūlome sustiprinti biudžetą skirtą saugumui nuo 1 milijardo šio laikotarpio iki 2,5 e, milijardo ateinančio laikotarpio. Tai atspindi, kokios politinės svarbos komisija teikia tam, kad geriau būtų sprendžiami saugumo iššūkiai. Visgi daug kas gali pasikeisti ir, ir nuolat kinta. Todėl aš e, manau, kad tam pritars ir Europos parlamentas, kad e, labai svarbu, kad mūsų finansavimas būtų lankstus, supaprastinas, kad būtų galima prisitaikyti prie kintančių e, poreikių. Vidaus saugumo fondas turi gebėti reaguoti taip pat ir naujus besiformuojančius iššūkius. Susitelksime į tris tiklus, tai yra didesni informacijos mainai E, intensyvesnės e, nu, tarp valstybinės saugumo operacijos, taip pat kovos su nusikalstamu, tai bus galima padaryti per teminę priemonę ir laikotarpio vidurio peržiūrą galėsime uh, uh, rasti e, sprendimus atsižvelgdami į tuomet būsenčius e, poreikius. Ir galiausiai nesaugumas liečia ne vieną politikos e, sritį, tai susiję ir su kitais ES fondais, todėl labai svarbu, kad rastumėm tinkamą sprendimą ir kad sukurtumėm ir suformuotumėm fondą taip, kuris atremtų per laiką kilančius iššūkius. Ačiū komisijos nariui Avramopolusui. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Estanda frakcijos vardu, ponė Kijengė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai poniai Holmeier padėkoti už jos darbą. Pastaraisiais metais grėsmės saugumui ES išaugo ir tapo įvairesnės. Ir kovoti su tomis grėsmėmis jau valstybės narės nebegali vienos. Mums reikia stipraus ir suderinto ES lygio atsako. Taip pat reikia ir pakankamai, pakankamo, pakankamų išteklių bet kaip užtikrinti tinkamą saugumo lygį. Akivaizdu, kad reikia kontrpriemonių, kurios būtų skirtos kovoti ir užkirsti kelią terorizmui, sunkiems nusikaltimams ir organizuotam nusikalstamumui bei kibernetiniams nusikaltimams. Mes taip pat turime užtikrinti ir nusikaltimų aukų apsaugą ir pagalbą joms, tačiau vien kontrpriemonių nepakanka. Didesnį saugumą galime užtikrinti taikydami prevencijos ir koordinavimo priemonės. Ir būtent šio fondo padedamos valstybės narės galės kovoti su smurtiniu ekstremizmu ir diskriminacija, rasinė tolerancija. Tai bus ypač galima daryti sustiprinus institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą visose valstybėse narėse. Ir vienas iš kertinių akmenų yra pagarba žmogaus teisėms ir žmogaus orumui. Ir šis fondas turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į e, teisės ir principus numatytus pagrindinių teisų hartijoje. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tarptautinius įsipareigojimus. Todėl mes įtraukėme e, e, tarp finansuojamų veiksmų mokymą ir švietimą žmonėms, kurie prisideda prie e, kovos su įvairiais išpoliais. Dėkoju poniai Kiengė, toliau EKR frakcijos vardu ponė Stevens. Voorzitter, collega's. Grensoverschrijdende problemen zoals terrorisme en zware criminaliteit. Gerbiami kolegos, tarptautinės problemų e, valstybės narės vienas neįspręs. ES turi teikti atitinkamą paramą. Tam ir skirtas yra šis fondas, kad būtų e, užtikrintas duomenų bankų tarpusio suderinamumas, taip pat įsigijama pigiau atitinkama techninė įranga. Nes grėsmės Europai per pastarosius metus smarkiai e, padidėjo. Ir mes puikiai vertiname atitinkamus e, centrus, e, kurie yra e, skirti kovai, pavyzdžiui, su vaikų išnaudojimu. Taip pat iš šios biudžeto eilutės galima būtų skirti finansinę paramą ir kitoms papildomoms reikmėms, tačiau parlamentas nenori, kad parama būtų skirma valstybėms narėms, kuriuose yra nepakankamai laikomasi teisės viršenybės principų. Mums dėl to kyla tam tikrų e, sunkumų ir mes nemanome, kad tokie reikalavimai dera su ES biudžeto sąrangos nuostatomis. Ačiū, dabar kalbės žaliųjų frakcijos vardu Romeo Franz. Jums vieną minutę, prašau. Mėly kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą rengiant šį pranešimą žalieji. Iš esmės pasisako už glaudesnį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje ir siūlomas dokumento tekstas apriepia kai kuriuos tikrai sveikintinus kompromisus, įskaitant Erasmus programą policijos pareigūnams, taip pat atitinkamus mokymus, kaip kovoti su terorizmu. Nepaisant to, balsuosime prieš šį pranešimą dėl šių priežasčių e, mes pasisakome prie slaptųjų tarnybų bendradarbiavimo e, tarpusavės skatinimui, bet nei parlamentas, nei auditorumai negali šių procesų kontroliuoti, nes siūloma tinkama procentinė dalis fondo lėšų būtent slaptųjų tarnybų tarpusavio bendarbiavimo skatinimui. Taip pat mes e, manome, kad bendarbiavimas su trečiosiomis šalims kelia rimtų problemų taip pat e, e, interim crime e, savoka, kuri yra labai dažnai čia vartojama, dažnai pasitelkiama tam, kad būtų kriminalizuojamos etninės mažumos, tai mums nepriimtina. Ačiū ponui Francui, dabar Kornelija Ernst. Guoja frakcijos vardu kalbės ponios ir ponai, niekam nepaslaptis, kad vidaus saugumo fondas nėra vienas iš mūsų mėgstamiausių, nepaisant tam tikrų pagerintų nuostatų, kurias pakankamai aukštai vertiname. Pusantro karto padintas šio fondo finansavimas mums yra nepriimtinas. Taip pat privataus sektoriaus įtraukimas, apie kurį kalbėjo pranešėjo mums nėra aiškiai apibrėžtas, dėl to kyla nemažai nerimo. Tačiau trečias aspektas yra pats svarbiausias. Fondo lėšomis turėtų būti remiamos ir slaptosios tarnybos, kad būtų skatinama, skatinami informacijos mainai, e, ekspertų e, mainai, bent jau Vokietijoje E, tikrai e, nei viena slaptoji tarnyba nesikeičia tarpusavyje teigiamą patirtimi, bando e, veikiau tik tai ją paslėpti nuo kitų. Taigi slaptosios tarnybos yra ne problemos sprendimo būdas, o jos didinimo būdas, todėl reikėtų joms paramos neskirti. Dabar pansos neš jums vieną minutę šis pranešimas ir reglamentas nėra pats blogiausias, e, tačiau jame pasigendu kai kurių dalykų. E, man kyla tam tikrų abejonių. Pirmiausia, dėl e, mirties bausmės, kol neatsikratysite pasenusių nuostatų, netaikyti mirties bausmės, tai nesugebės takvoti su terorizmu, kol jie galės mus žudyti, o mes jų ne, tai mes nenugalėsime terorizmo ir visos lėšos, visi tie pinigai, visa ta įranga bus išmesti į balą be mirties bausmės gražinimo. E, kitas klausimas susijęs su 12 straipsniu. Ten raginama bendradarbiauti su Europinėmis agentūromis nepriklausomai nuo to, ar jos finansuojamos iš ES ar ne. Čia jau e, mes prieštaravome atitinkamus principams, e, kurias anksčiau patvirtiname. Kitas e, straipsnis 21 Europos Sąjunga mm, ir toliau laikosi tokios nuostatos, kad viena ranka duoda kitą atima. Tai e, aš manau, kad e, vis tik tai visa įranga, kurią mes įsigijame, turi būti finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto. Ačiū dabar pagal procedūrą, prašau žodžio. Ir e, kalbės panas Marijas. Ačiū pirmininkė. Vidaus saugumo fondas turėtų būti skirtas kovoti su organizuotu nusikalstamumu, ypač tarp valstybiniais nusikaltimais. Į tai mes turime atsižvelgti ir todėl siūlau numatyti papildomą Graikijos ir Bulgarijos bendradarbiavimą, nes matome, kad labai padaugėjo tarp valstybinių nusikaltimų ir į mūsų šalį iš Bulgarijos ir Turkijos patenka daug neteisėtų nusikaltimų daug asmenų. Taigi atsiranda ištisos nusikaltelių gaujos, kurios gazdina žmonės Salonikų centre, vėliau tie asmenys grįžta į Bulgariją, taigi reikia imtis priemonių. Kitas dalykas, kuris jau buvo minėtas, vidaus saugumo fondas neturi būti skirtas slaptųjų tarnybų bendradarbiavimui finansuoti. Ir taip pat neturi būti ir privatizuojamas mūsų saugumas. Visus šios aspektus mes turime vertinti labai atsargiai. Ačiū ponui Marijas. Dabar vėl e, suteikiu žodį komisijos nariui Avramopulos. Prašom. Kolegos, pirmininkė, Ačiū už šią įdomią, nors ir trumpą diskusiją. Kalbėjome apie būsimą finansinę paramą ES saugumo politikai. Aš dėkoju Jums visiems, tai ypač ir, ir ponui Marijas, ir lauksiu diskusijų taryboje, kad vėliau galėtų prisid, prasidėti trilogai. Labai ačiū ir vis, visiems linkiu saldžių sapnų, tiesa, ne čia. Tuntui aika myöhältä, mutta äh, nyt sitten. Turiu prisipažinti, kad jaučiuosi šiek tiek pavargusi. Iš tiesų labai svarbu išklausyti dar ir paskutiniųjų pranešėjo žodžių, poniai Holma, ir dvi paskutinės minutės. Prašau, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nari, mėly kolegos, šiandien moteris tarė paskutinį žodį. Čia galiu tą padaryti prieš vidurnaktį noriu trumpai e, sureaguoti į kolegų mintis. Noriu pirmiausia padėkoti šešėliniams pranešėjams. Iš tiesų išgirdau labai daug e, gerų vertingų minčių. Iš kolegų diskusijos vyko konstruktyviai, įsiklausant vieniems į kitus, siekiant parengti bendrą koncepciją. Dėl e, saugumo tarnybos būtų klaidinga manyti, kad mes čia remsime uh, slaptasis tarnybos. E, e, tokia galimybė nėra numatyta sutartise. Mes norime skatinti slaptų tarnybų bendradarbiavimą su Europolo agentūra, kad būtų galima e, tiksliai įvertinti, analizuoti slaptųjų tarnybų teikiamą informaciją ir įvertinti jų naudą atitinkamiems tyrimams, už kuriuos atsakingas yra teisės saugos struktūros. Ir e, Vokietijoje vadinamasis Ricinos skandalas nebūtų buvęs atskleistas be slaptųjų tarnybų indėlio. Tai yra tik vienas iš daugelio. Pavyzdžių mes nenorime stebėti, kontroliuoti slaptųjų tarnybų, tokių galiojimų neturime, tą daro valstybės narės, mes norime užtikrinti tvarkingą skaidrę, skaidrų bendradarbiavimą ir tiek. Antra, karinės operacijos ES būtų apribotos konkrečiomis užduotimis, pavyzdžiui, jeigu Prancūzijoje ar Belgijoje e, kariškiai, kurie po Bataklano teroristinio išpolio padėjo e, palaikyti viešąją e, tvarką, tai e, tokia veikla tikrai nepatenka į e, vidaus saugumo fondo įgaliojimų sritį, tai yra visiškai kita e, sritis ir e, mes e, netgi iš išimčių katalogo sąrašo tokią veiklą išbraukėme. Na, pasiūlymas gražinti mirties bausmę iš tiesų man plaukai šiaušiasi Girdint tokius pasiūlymus, tikrai mes netaikysime tų pačių metodų, e, kurie mūsų atžvilgiu yra taikomi iš teroristų pusės. Mes pasitelksime teisinės valstybės metodus savo įstatymus ir teisingumą. ES vykdo e, teismai ir mes e, taip pat ir su šiais žmonėmis elgsimės vadovaudomis teisės viršinybės principu. Ačiū poniai Holmeier. Dabar diskusija šio klausimo yra baigtas, balsuosime rytoj. E, kitas postis prasidės rytoj. E, trečiadienį kovo 13 dieną, 9 valandą ryte iki 14 valandos ir nuo 15 valandos iki 24 valandos. Baigiame svarstyti paskutinį darbo atvarkės klausimą. Noriu patikoti visiems esantiems salėje ir palinkėti visiems labos nakties.